spręsti struktūrinius klausimus. Ir tikrai nėra nieko naujo iš to, ką pasakė Lydija, ponia Gun, kolegos čia. Um, mes iš tikrųjų esame bendradarbiai, mes dirbame kartu, mes išryškiname problemas ir žinome, kad yra problema dėl reguliaraus dialogo su pilietinė visuomenė. Mes žinome, mes tai jau nustatėme. Mes žinome, kad Romų balsas visame šiame procese dėl Romų su Romais, Romų labui Romų balso trūksta. Mes tą nustatėme. Mes nustatėme tą faktą, kad es lėšos nėra tinkamai panaudojamos. Mes žinome, kad pilietinės visuomenės dalyvavimas yra menkas dėl to, kad trūksta administracinių pajėgumų, trūksta tinkamo finansavimo. Mes visą tai nustatėme ir apie visą tai pranešėme, tačiau reikia paminėti ir sėkmingą dalyką, tai, kad visos valstybės narės yra paskyrusios nacionalinius kontaktų punktus ryšių e, punktus ir kiek problema yra, kad ne visais atvejais tie kontaktiniai punktai turi pakankamai išteklių, darbuotojų, kad tikrai galėtų viską koordinuoti. Mes to siekiame, mes tengiamės pastumėti priekį, aišku, tos klausimus ir mes kaip komisija galime pasakyti, kad štai turime tuos kontaktų punktus sukurtus nacionalinių lygmenių, mes dirbame su jais ir mes darome kiek įmanoma daugiau spaudimo, aišku, jiems, kad jie pasistumėtų į priekį, aišku, mūsų kompetencijos ribose. Tačiau, aišku, bendra atsakomybė tenka mums visiems visiems - komisijai, tarybai, Europos parlamentui, pilietiniai visuomeniai. Tai nėra vienos institucijos darbas, e, vienos institucijos reikalas ir mes dirbame su pilietinė visuomenė labai glaudžiai Mes gauname šešėlinių pranešimų iš visų, kas tik tai nori juos pateikti. Mes tikrai neapsiribuojame vien tik tai struktūriniais keliais, laukdami, kol kas ką pasakys. Mes esame atviri bendradarbiavimui. Mes gauname indėlius net ir iš individų, pavyzdžiui, iš Vengrijos daktaro, kuris turėjo uh, smulkų verslą vakcinacijos rytyje ir taip toliau. Mes dirbame su visais, su visais tikrai neturime jokių problemų, galime, be problemų galim pripažinti, kad tikrai mums reikia um, pagalbos iš visų, mes labai laukiame tos pagalbos iš visų ir todėl mes pateikėme ir pasiūlymą tarybos rekomendacijai. Kodėl? Todėl, kad mes visas tas problemas nustatėme ir reikia tam tikro neprivalomo teisės akto, kurį tikrai būtų įmanoma priimti. Aišku, kalbame apie vienbalsiškumą. Uh, ir kadangi pagal sutarties 19 straipsnių trečią punktą yra šis lasmas sprendžiamas, aišku, kad reikia politinio spaudimo. Svarbiausia, aišku, kad būtų tarybos išvados. Uh, strategija, komisijos rekomendacijos, komisijos sprendimas. Tai nedaro tiesioginio politinio spaudimo valstybėms narėms, tačiau pačios tarybos išvados aišku, kad turi politinio spaudimo poveikį. Taigi mes dar kartą tai galime patvirtinti. Kova su diskriminacija, įtikinama kova su diskriminacija, tai yra viena iš pagrindinių mūsų rekomendacijų iš pirmųjų pranešimų ir tai yra prielaida, jei norime, kad bet kuri strategija būtų sėkminga veiksminga. Taigi mes visiškai sutinkame su tuo, kas iki šiol yra pasakyta. Bet tiesiog, kad būtų aišku, noriu pasakyti, ne vien komisija, ne vien uh, komisija viską galės padarys, ar, turės, ar turėtų padaryti. Mes žinome jau visą tai, kas buvo išsakyta, mes nekartą apie tai teikėme ataskaitas ir pranešimus. Su Dagets sekretoriatorijos dirbame ir mes toliau jau galvojame apie kitą pranešimą 2013 metų, vėlgi dėl visų 14 ramščių dėl visų keturių ramščių bus atitinkamai ataskaita, kokia yra situacija ir vis, viskas bus išryškinta, struktūrinės visos prielaidos, kokios turi būti, kokios yra problemos. Mes apimsime ir šį laikotarpį. Taigi mes dirbame tą linkme. Mes past pateikėme kai kurias rekomendacijas tarybos išvadose dėl es finansavimo, mes siekėme, kad lėšos būtų um, tiksliškai priskirtos e, tiems klausimams, bet aišku, ne viską galime padaryti, yra tam tikros ribos, bet mes labai e, pasikliausime parlamento palaikymą. Tai tiek norėjau pasakyti ir dabar mielai lauksiu klausimų. Dėkoju, trys žmonės užsisakė, ponas Rostas, ponė Papalo. Ačiū visiems pranešėjams, ponui Rovit, Pomnui Rostas, poniai Papamikalopulum. Dabar atėjo laikas klausimams. Paprašysiu visų kalbėti po 2-3 minutės, kad liktų laiko ir atsakymams prieš ant, prasidedant antrai diskusijų dalį, kuri numatyta 16.45. Pirmiausia žodis ponui Kleis. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu trumpai kas kart, kai kalbame apie Romų padėtį, kai tokia diskusija vyksta Europos parlamente, visada užmirštame vieną labai svarbų aspektą. Tai yra asmeninės atsakomybės aspektą. Sveiko proto aspektą. Ir tai, ką aš pasakysiu, tikrai neprieštarauja tam, ką sakė šios dienos kalbėtojai, bet reikia suvokti, kad yra per daug susitelkiama į tą buvimo auka aspektą. O mes turėtume pakalbėti apie tokias problemas, kurios iki šiol nebuvo keliamos, aptariant Romų padėtį. Pavyzdžiui, turiu galvoje tai, kad Daug problemų kyla dėl švietimo, daug romų vaikų nelanko mokyklos, taip pat e, tose gyventojų grupėse ir nusikalstamumo lygis yra gana didelis ir mes neturėtume bijoti apie tai kalbėti. Dina Sigal iš Niderlandų instituto, kriminologijos instituto, e, šis tyrėjas gilinosi į nusikalstamumo statistiką statistiką ir teigia, kad yra ne, daug nenoro kalbėti apie Romų bendruomenių nusikalstamumą, bet mes negalime užmerkti akių. Iš tikrųjų, nusikalstamumas tarp Romų yra neproporcingai didelis. Ir daugybė problemų yra įsišaknyje Romų bendruomenėse. Žinoma, jos aktualios ne tik Romų bendruomenėms, bet ir joms. Ir neturėtume užmiršti tų problemų, jas reikėtų aptarti ir aukštų lygių. Ir kol tai nebus padaryta, negalėsime tų problemų išspręsti. Ponas Prons. Mm, kas yra blogiau? Turbūt blogiausias dalykas yra e, neigiamos nuostatos tam tikrų žmonių atžvilgių ir tai yra tyčinės nuostatos, nes netyčinės nuostatas lemia tam tikras realybės suvokimas. Taigi norėčiau, e, apie ką aš čia kalbu, apie kokias nuostatas tos nuostatos yra ne tik baisios, bet ir labai subtilios. Romai yra vaizduojami kaip tauta, kuri, kuriai kažkas buvo daroma, bet patys savo arba savo labui nieko nedaro. Iš tikrųjų, Romai yra vaizduojami tokie asmenys, kurie, e, negali, kurie nieko nepasiekia ir taip pat nėra atsakingi už savo trūkumus. Taigi jie vaizduojami kaip žmonės, kurių labui reikia kažką daryti, nes patys savo jie nieko nedaro. Savo labui nieko nedaro. Ir tikrai neįsivaizduoju labiau žeminančio dalyko, kai būtent toks vaizdavimas. Yra sakoma, kad negalima daryti apibendrinimų, ypač apie kurią nors tautą. Ir galbūt mes patys savo turėtume pasakyti, kad negalima apibendrintai kalbėti apie atskirus asmenys be priežasčių, bet šiandien jau buvo padaryta nemažai apibendrinimų. Pavyzdžiui, buvo kalbėta apie baisę tų žmonių mm, ekonominę padėtį, apie baisę socialinės sąlygas. Ar tas sąlygas gali kiti pakeisti tų žmonių labui? Galbūt, bet be jų sutikimo to padaryti neįmanoma. Taip pat būtų galima teikti, kad visiškas radikalus gyvenimo būdo pakeitimas, kitaip tariant, bandymas primesti kitokį gyvenimą tautai yra neprimtinas dalykas. Žinoma, turi būti galimybių, ypač jų vaikams, bet bendradarbiavimas jau savaime reikalauja sutikimo ir labai sunku primesti Romams kokią nors politiką. O kaip yra su tais apibendrinimais? Ar tie apibendrinimai gali būti taikomi patirčiai ir e, elgesiui? Libe komitetas berots prieš porą metų surengė klausimus e, priekybos žmonėmis tema ir buvo, ten kalbėjo ir Europolo vadovas ir aš nieko, nenorėdamas nieko įžeisti, pateikiau labai atsargų klausimą ir klausiau, ar Yra kuri nors gyventojų grupė, kurios atstovų yra neproporcingai daug tarp prekiautojų žmonėmis ar prekybos žmonėmis aukų. Ir jis atsakė, kad atsakymas į abu klausimus yra Romai. Tarp, tarp aukų ir tarp nusikaltelių yra neproporcingai daug Romų. Ir jeigu apsimesime, kad to nėra, kad taip nėra, problemos neišspręsime. Ačiū. Ar galbūt pilietinės visuomenės organizacijų atstovai norėtų pasisakyti. Mačiau, kad kažkas pakelia ranką, prašome prisistatyti. Jeigu yra dar norinčių pasisakyti, tai prašau duoti man ženklą. Labą dieną, aš esu Sabina Achteberg, esu Romų ir Sintų gyventojų organizacijos atstovė. Ir mūsų čia yra keturi. Aš norėčiau pakalbėti apie Niderlanduose vykstančią diskriminaciją Romų atžvilgių. Aš eh, esu iš bendrijos Sinti ir vis dar eh, gyvenu automobilyje. Mes e, bandome išsinomuoti plotą, kur galėtume parkuoti e, mūsų automobilius ir kad galėtume gyventi. Kol kas tos vietos yra skiriamos e, nesitariant su mumis, mūsų niekas nefinansuoja, dėl tokių sąlygų mūsų, mūsų šeimos labai E, kenčia, negali gyventi kartu, jau kuris laikas nebe įrengiami specialūs plotai Romams, kur jie galėtų kurti tokius e, e savo taborus. Kita vertus, policijos e, veiksmai taip pat kelia mums įvairių sunkumų, kartais policininkai išlaužia duris, e, atlieka kratas. Mes e, esame surinkęs spaudos straipsnių šiuo klausimu, kur visą tai aprašoma. Kai kas sako, jog e, visi Romų taborai turi būti nušluoti nuo žemės paviršiaus. Ir kad tokia, tokią politiką turėtų vykdyti e, visos savivaldybės. Taip teigia vienas meras. Žinau, kad e, Niderlanduose yra bandoma padėti rumams, kurie atvyksta iš e, rytų Europos, bet tos problemos, kurias aš vardinau, yra ne vienintelės problemos ir yra labai daug laiškų, iš kurių mes žinome, jog uh, Romai yra išvejami iš iš, iš vagonėlių, kur jie gyvena. Mes e, norime daug ką daryti, daug ką įgyvendinti, bet galime labai mažai, nes trūksta finansavimo. Raised, Mačiau ponios Sipil ranką iškeltą, prašom. Herr Vorsitzender, ich glaube, es ist wichtig generell noch einmal darauf hin. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, taip pat konstatuoju, kad jau keletą metų yra taikomas valstybėse narėse griežtesnės priemonės negu anksčiau ir kad tai blogina mažumų padėtį. Romai jau gana senai buvo diskriminuojami ir dabar vėl yra nauja diskriminavimo banga, nes vis dar lieka nemažai įvairių prietarų. Kiekvieną kartą, kuomet e, kalbame apie Romus, girdime įvairių pareiškimų jų atžvilgių. Aišku, kai, kai kurie iš tų pareiškimų yra absoliučiai nepriimtini. Žinome, kad visi vaikai turi eiti į mokyklą, tačiau kai, kaip tai gali būti įmanoma, jeigu vietinė valdžia neužtikrina jokio viešojo transporto, Tuo tarpu e, Romų vaikai gyvena tokiose izoliuotose vietovėse, kur be viešo transporto ne, neįmanoma pasiekti mokyklos. Uh, Ir e, matome, jog įgyvendant tam tikras priemonės iš tikrųjų dar yra labai daug problemų, nepriklausomai nuo to, kas buvo pasakyta. Aš labai džiaugiuosi, kad mes diskutuojame šiandien šiuo klausimu. Ir e, turime daugiau diskutuoti apie tai su tais, kurios paliečia tos e, problemos. Iš tikrųjų, kartais pastebime tendenciją, jog e, vyksta diskusijos, tačiau juose patys Romai nedalyvauja. Tuo tarpu jie ir yra būtent ta socialiai labai pažeidžiama e, grupė ir, juo, ir jos atstovai turėtų dalyvautose e, diskusijose. Jeigu mums pavyktų pagerinti Romų padėtį, tai būtų iš tikrųjų labai svarbus žingsnis ir tai prisidėtų prie kitų mažumų integravimo Europoje. Kitų mažumų, kurios turi galbūt mažiau problemų, bet kuriuo atveju tai būtų labai pozityvus dalykas. Round. Nematau daugiau iškeltų rankų, vis tai gerai, tai gal tada trumpai, gal prelegentai sureaguotų. Trumpai, nes jau 16.45 turėtumėm perėti prie kitos diskusijų grupės, taigi prašom ponas Sorovit. E, Ačiū trumpai sureaguočiau į tuos du pasisakymus ir tas dalis, kurias aš tikrai labai remiu, kad reikia jau plačiau pažvelgti nei tik tai Romų viktimizacija, Romų matymas kaip aukų. Iš tikrųjų reikia galvoti apie daug plačiau, apie visus procesus, kurie turi įtakos jų gyvenimui. Todėl mes dabar ir kalbame apie tą žodį įgalinimas, galių suteikimas, kad iš tikrųjų Romų strategijos turi turėti tą didžiulį poveikį visiškai kitokį, suteikti daugiau galių Romams. Labai remčiau tai. Thank you. Mas Rostas. A... Ačiū. Kaip Romų akademikas, kai be kitų išsakytų pozicijų, aš dar turiu pasakyti, kad ir dėstau universitete dėl Romų politikų muzikos, dėstau įvairius kursus ir norėčiau papasakoti šitą istoriją. Kai pažvelgėme plačiau nei, kai, kai aš kalbėjau apie informaciją, duomenės plačiau nei statistiką, tai taip, tas yra tiesa, taip, nusikalstamumas tarp Romų yra atitinkamas veiksnys, to negalime paneigti, tačiau kita vertus, aš tikrai nedarysiu tokių palyginimų, nusikalstam, kad nusikalstamumas tarp Romų yra daug didesnis ir kiekybiškai pamatuojamas. Mes negalime kiekybiškai pamatuoti dešimt smulkių vagysčių, nusers, smulkių nusikaltimų su vienu stambių sukčiavimo nusikaltimų, kas yra, kas yra blogiau, dešimt smulkių ar vienas didelis. Tačiau, aišku, negali paneigti, kad nusikalstamumas yra rimta problema. Kita vertus, kaip Romo akademikas ir kaip Romų atstovas, pats būdamas Europos, aš galiu paklausti, kodėl Romų strategijos nėra tinkami gyvendamos valdžios, vyriausybės ir teisės saugos institucijų eina kalba ne vien tik tai apie nusikalstamumą, bet ir apie tokius dalykus, kai tėvai atsisako leisti savo vaikus į mokyklas. Tai juk irgi to, tokia situacija, kuris statymai turi galioti. Nes kas yra svarbiausia, yra vaikų teisė į švietimą. Ir čia ne tėvų sprendimas yra svarbesnis leisti vaikui lankyti mokyklą ar ne. Taigi, kai kuo daugiau žinome, kaip įstatymai turi veikti, tuo geriau mes suprantame, kaip viskas turi atrodyti. Taip, valdžios institucijos neįgyvendina įstatymų. Būtent e, tai yra dėl rasizmo ir, ir blogo elgesio institucijose. Toliau, aš, aš tikrai sveikinu šias diskusijas, nes mes galime keistis nuomonėmis. Tačiau tam, kad būtų sutikimas, reikia dviejų šalių. Jeigu vienos iš šalių nėra, tai kaip tada gali sutarti, koks tai gali būti sutarimas. Toliau priekyba žmonėmis. Aišku, kad tai yra labai jautrus klausimas ir galima jį lengvai e, susijęti su statistika iš Romų pusės tiek nusikaltėliai tiek nusikaltimų vykdytojai. Čia vėlgi klausimas yra dėl to, kaip įstatymai gyvendinami. Labai dažnai policija, teisės saugos institucijos atsisako vykti į Romų gyvenamas vietas ir įgyveninti įstatymus. Jie visuomet sako, kad tiek sudėtinga su jais dirbti, kad mūsų visai net nerūpi tie Romai. Iš tikrųjų, tik tai su visuomenės daugumos grupėmis yra palaikomi ryšiai. Tai turime pasakyti, kad e, ir klientai turi būti baudžiami, ne vien tik tai uh, tie, kas užsima tais nusikaltimus, kurie vykdo tos nusikaltimus. O, bet ir klientai, o labai dažnai klientai, tie užsakovai yra ne Romų atstovai. Thank you. No problem. It's something very common. <laughs> well, anyway, I will totally agree. Aš visiškai sutikčiau su ponu Rostas ir netgi žengčiau žingsnį toliau. Aš nesu e, Romų atstovė, bet tikrai didžiuočiau tuo, jei būčiau e, iš Romų. Na, aš netikiu statistiką, net jeigu tai yra grini skaičiai. Aš tikiu statistiką tuo met, kai statistika yra išanalizuota, bet viskas labai priklauso nuo to, kaip interpretuoja statistiką. Aš negaliu um, kalbėti apie Europolo ataskaitą dėl priekybo žmonėmis, bet viskas labai priklauso nuo to, koks buvo jų tikslas tikslas, kai jie atliko tas analizės. Aš tikrai aš negaliu apie tai kalbėti, nes mano manimo yra ir kitokios tendencijos, pavyzdžiui, kad moteris yra parduodamos iš rytų Europos. Aš ne, iš kur aš žinau, kokia yra situacija, aš negaliu komentuoti to, bet aš galiu pakomentuoti tai, ką pasakė panė Sipil. Tikrai labai svarbu, kad visi suprastų. Visi turime atsisakyti stereotipų, nebegalime daugiau galvoti taip, kad Romai nenori būti įtraukti. Mes turime galvoti taip, kad jie jau apsisprendė dėl savo gyvenimo, dėl savo vaikų gyvenimo ir nieko nebereikia daugiau kaltinti. Jeigu jie būtų kitoje situacijoje ir būtų padarę nieko, tai čia jau yra stereotipas. Jie, jie žino, kokia yra jų patirtis, ką, kaip visuomenė su jais elgesi, tai toks yra jų gyvenimas ir jie gyvena taip, kaip sugeba, tokiamis aplinkybėmis, kokiuose jie gyvena. Deja, kitas klausimas buvo iškeltas. Kai kalbu apie diskriminaciją, aš tikrai kalbu apie diskriminaciją. Jeigu vaikai Vengrijoje yra gatvėje, um, ubagauja ir nėra e, jokio baudžiamo persekėjimo tėvams, tai yra Vengrija kalta. Toliau, jeigu vaikas nelanko mokyklos, tai šeima turi būti atitinkamai patraukta atsakomybė. Kodėl jūsų vaikas nelanko mokyklos? Tai gali būti Vengrija, tai gali būti bet kuri kita valstybė. Tačiau sankcijų nėra. Kai mes susitikome su nacionaliniais kontaktų punktais, um, Daugelį susitikimų mes kėlėme būtent e, tą klausimą, kai eina kalba apie švietimą, mūsų pasiūlymas tarybai yra toks. Mes kalbame apie tai, kad būtų pasiektas privalomas švietimo e, lygis. E, buvo pasakyta minimalus pradinis išlaimas, bet kodėl, jeigu valstybės įstatymos yra pasakyta, kad privalomas mokyklos lankymas yra iki tokio amžiaus, tai tai turbūt taikoma visiems. Tai ties to sustočiau. Ačiū labai visiems. Thank you so so much for, for the answering. Dėkoju už atsakymus ir pastabas. Ačiū visiems prelegentams, dėkoju, kad atvykote ir skiriate laiko. Labai svarbu, kad pasidalinote čia e, savo mintimis apie įvairias sritis. Dabar parodysime trumpą filmą, berots jis trunka penkias minutės. Tikiuosi, kad technika suveiks. Filmas turėtų prasidėti dabar. Žiūrėsime, kaip pavyks.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 now swap over to Swedish. Eh, väldigt känsloladdad film tycker jag och, eh, och ger också en... Eh, Pamatėme gana jausmingą filmą. Jis mums eh, padeda susidaryti vaizdą apie tą padėtį Europoje, kuri mums yra visiškai nežinoma ir manau, kad turėtume prisiminti tai, ką matėme, turime neužmiršti to, kas, kas vyksta. Mūsų komiteto nariai ketina vykti į kelionę ir vietoje pamatyti situaciją, kurią apibūdino ponė Roka. Dabar pereisime prie antros diskusijų dalies. Pakviesime ponę Blanką Kosmą. Taip pat Jonis Dima, Dimitra Kopulos. E, pirmiausia, žodį suteiksiu poniai Kosmą. Okay, thanks Thanks a lot. Uh, we will now start the second... Taigi, ačiū, kad susirinkote. Pradedame antrą diskusijos dalį. Pirmiausia, iškirsime ponios Blanką Kosmą pasisakymą. Ji yra nevyriausybinės organizacijos atstovė. Tai yra Romų reikalų nacionalinės tarybos atstovė. Taip pat ji yra Budapešto e, penktojo rajono savivaldybės e, lyčių lygybės specialistė ir ji yra surengusi ne vieną renginį ir steigusi moterų, kurios yra priekybos žmonėmis aukos e, informacijos centrą. Ačiū, dėkoju pirmininkė, gerbėmiai diskusijos dalyviai, ponė Jaroka. Gerbėmiai parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte mane, kad aš galėčiau jums papasakoti apie Romų padėtį Vengrijoje. Ir ačiū, kad pakvietėte ir mano kolegas, kurios daug laiko dirbo, kad tam tikrose sritise būtų padaryta pažanga. Buvo padaryta nemažai, kad pagerėtų Romų tautybės moterų padėtis. Kalbant apie strategiją, strateginę sistemą, apie strategiją labai džiaugiamės, kad strategija yra patvirtinta, nes tai rodo, kad šis klausimas susilaukia tarptautinio dėmesio, yra įvardėjamos problemos, keliami tikslai, kurių bus siekiama įvardėjamos atsakingos organizacijos ir sukuriama stebėsenos sistema. Tai yra pagrindiniai strategijos privalumai. Taip pat programoje yra pripažįstama nepalanki Romų tautybės moterų padėtis visuomenėje ir numatomos priemonės tai pačiai pagerinti. Be to, ir pirmą kartą yra pripažįstamas nevyriausybinių organizacijų vaidmuo. Pirmą kartą tokioje strategijoje yra nustatomos apibūdinamos nevyriausybinio organizacijų funkcijos. Ir e, yra lik ir suteikiamas tam tikras orumas nevyriausybinėms organizacijoms. Yra siekiama apmokyti ir įdarbinti 2000 Romų tautybės moterų, įdarbinti jas valstybinės institucijose. Šiuo metu yra mokoma 800 moterų, bus siekiama įdarbinti jas valstybinėme sektoriuje ir jeigu visą tai pasiteisins, jeigu pavyktų 100, atsiprašau, 1000-2000 moterų įdarbinti, tai jau būtų tikras istorinis įvykis. Su strategiją yra siejami tam tikri lūkesčiai. Ir ta strategija yra tikrai didžiulis e, projektas, jis yra specialiai pritaikytas ir vyriausybėms, ir Romams, ir gali būti, kad kai kurie uždaviniai yra per dideli ir kad mes uh, pagerintume Romų tautybės moterų ir vaikų padėti visoje šalyje, galbūt nereikėtų įgyvendinti vieno didelio projekto. Vietoj to reikėtų sutelkti dėmesį į švietimo politiką, mokyklas, užimtumo politiką. Turime galvoti apie nacionalinės, svarbės nacionalinės politikos kryptis. Be to reikėtų ir kitos strategijos, kurios tikslas būtų apčiuopiamas švietimo pagerinimas. Kiekvienas centas investuotas į moterų švietimą vėliau sugrįžta sugrįžta šeimose, auklėjant vaikus ir moterų švietimas padėtų per 15-20 metų įveikti tuos trūkumus, kurie egzistavo šimtmečiais. Taigi reikia galvoti apie švietimą, nes kol kas mm, padėti švietimo sistemoje yra bloga. Turėtų būti numatytas privalomas visų vaikų mokymas. Visi vaikai, įskaitant romų vaikus, turi baigti mokyklą. Nereikėtų, nereikėtų mažinti privalomo m, mm, išsilavinimo amžiaus nuo 18 iki 16 metų. Reikėtų um, jaunuolius mokykloje išlaikyti kaip galima ilgiau, kad pasiektume visų tų tikslų, turi būti sudaromos trišalės sutartis tarp mokyklos, e, vaiko, jo šeimos ir paramos organizacijų, nevyriausybinio organizacijų, taip pat e, šeimos paramos centrų ir kiekvienoje mokykloje, kiekvienoje bendruomenėje turėtų būti sudaroma tokia trišalė sutartis ir jos įgyvendinimą reikėtų stebėti. Ištekliai turi būti siejami su tuo susitarimu ir visos papildomos subsidijos turi būti siejamos su vaiko pažanga mokykloje. Dabar su Romais dirbančios nevyriausybinės organizacijos m, mm, neturi prieimimo prie mokyklų. Jeigu būtų suteikta galimybė bendradarbiauti su mokyklomis, pačiose mokyklų patalpose, tai galėtų būti pasiekta pažangos. Su Romais dirbančioms organizacijoms turi būti suteikta galimybė tiesiogiai dirbti mokyklose su vaikais. Grįžtų prie mm, strategijos. Mums kyla abejonių, ar tikrai valstybinėme sektoriuje bus ilgalaikių užimtumo perspektyvų, bet jeigu pakeisime e, mokyklų švietimo sistemą, tai moteris baigusios mokyklas turės galimybių susirasti darbo valstybinėme sektoriuje. Žinoma, reikia pertvarkyti mokyklas, mokyklos turi būti atviresnės. Ir čia kalbu ne tik apie pradinės, pagrindinės mokyklas, bet ir tas mokyklas, kurios nėra akredituotos. Reikia keisti švietimo įstaigų akreditaciją, suteikti galimybę ir suaugusiems mokytis. Aukštojo mokslo įstaigos taip pat turėtų būti atviros Romams. Šiuo metu mm, šiaurės, šiaurės rytų Vengrijoje, mm, tai yra tame regione, kuris man geriausiai pažįstamas, e, Romų vaikai neturi galimybės stoti į aukštasias mokyklas. pačios prestižiškiausios mokyklos nepriima Romų vaikų. Aš manau, kad aukštojo mokslo įstaigos turėtų steigti vietos filialus. regionuose ir kaimo vietovėse. Taip pat reikėtų išsiaiškinti, kur yra laisvų darbo vietų. Dabar, pavyzdžiui, daug Romų tautybės moterų dirba sveikatos priežiūros rytyje, gaudamos labai nedidelius atlyginimus. O švietimo įstaigos, kurios rengia sveikatos priežiūros darbuotojus, turėtų steigtis ir tolimesniuose regionuose, kur yra Romų vaikų. Jeigu nepakeisime švietimo politikos, ne, mums nepavyks m, mm, pasiekti nusistatytų tikslų, e, jauni Romų tautybės žmonės negalės susirasti darbo ir taps ilgalaikiais bedarbiais, kaip yra dabar. Tai yra didžiausia Romų bendruomenės problema, kad ir kiek besimokytum, net ir. M, mm, Baigus universitetą Romams yra sunku susirasti darbą ir daugelis Romų tautybės žmonių Vengrijoje ir vakarų, kitose vakarų šalise dirba paprasčiausiais valytojais, nes pagal profesiją jiems nepavyksta susirasti darbo. Užim, įgyvendinant užimtumo politiką reikėtų taikyti pozityvę diskriminaciją ir sudaryti uh, galimybės Romų jaunimui dalyvauti pameistrystės programuose, įsidarbinti ir dalyvauti profesinėme mokyme. Negalime susitaikstyti su ilgalaikiu nedarbu, jis kainuoja daugiausiai. Taip pat norėčiau pateikti pastabą, kad man Dažnai tenka susitikti su jaunomis Romų tautybės moterimis, merginomis ir man skaudžiausia, skaudžiausia tokie atvejai, kai susitinku su išsilavinusiomis moterimis ir negaliu pasiūlyti joms jokio darbo. Taigi reikia išsiaiškinti, ar mes rengiame Romų tautybės intelektualus ar Romų tautybės tauta, aukas. Tikiuosi, man dar liko kelios minutės ir norėčiau pasidalinti su jumis dar keliomis mintimis. Noriu pakalbėti apie dirbančias Romų tautybės moteris ir jų padėtį. Mano patirtis šioje srityje yra tikrai liūdna. Mes žinome, kad E, Vengrijoje gyvenančios Romų tautybės moteris neturi daug įsidarbinimo galimybių, tik 13 procentų jų dirba teisėtą darbą pagal teisės reikalavimus, bet dauguma jų dirba labai prastomis sąlygomis. Jos visada gauna minimalų darbo užmokestį, joms nuolat grėsia atleidimas. Ir dėl to joms vienu metu tenka dirbti vienoje dviejose ar trijose darbo vietose, kad galėtų išbristi iš skurdo. Tai yra vienintelis būdas užsidirbti pragyvenimui. Taigi jos turi vieną darbą, bet tenka papildomai ieškotis dar dviejų ar trijų etapų. Pavyzdžiui, Vengrijoje Vengrijos mokesčių inspekcijoje dirba, dirbančios Romų tautybės moteris dirba valytojomis ir mums yra pasakojusios apie diskriminaciją. Jos, e, pavyzdžiui, negauna atostogų ir mokesčių susigražinimo galimybės taip pat iš jų yra atimamos. Nors tos moteris yra priverčiamos pasirašyti uh, E, dokumentus, kad jos susigražino mokesčius. Septyniolika procentų dirba šešėlinėje ekonomikoje ir kyla klausimas, kiek saugios yra tos moteris, galbūt jos gali būti atleidžiamos pagal kažkieno užgaidas ir jos visą gyvenimą patiria labai daug neigiamų mm, dalykų, neigiamų situacijų ir galiu čia pateikti daugybę pavyzdžių. Pavyzdžiui, viena moteris buvo atleista iš darbo vien dėl to, kad paprašė galimybės, paprašė laisvos dienos, kad galėtų nuvykti į laidotuvės. Galėčiau pateikti ir daugiau pavyzdžių apie moteris, kurios dirba sudariusios darbo sutartis, tačiau joms nėra atlyginama taip, kaip turėtų būti atlyginama už tokį darbą. Ir joms yra nesumokami tiesiog milijonai forintų, ypač tai aktualu statybos pramonėje. Tų, tos sumos lieka Vengrijos įmonėms ir mažoms įmonėms kaip papildomas pelnas o darbuotojos negauna to, kas joms priklauso. Be to, jos negauna ir socialinio draudimo ir net ir tokioms moteriams mirus, jų paveldėtojai, vaikai negauna jokių socialinių išmokų. Ir šie reiškiniai vis labiau aštrėja. Dar, jeigu man liko laiko, norėčiau pakalbėti apie ES teikiamą paramą. Ar, dar, ar turiu dar laiko? Kągi, laiko liko nedaug, sako kalbėtoja. Pasakysiu tik tiek, kad reikia kalbėti ir apie pilietinę paramą, nes daug jaunų Romų tautybės moterų ar Romų jaunimo darbą gali susirasti tik e, nevyriausybinėse organizacijose, o tokios su Romais dirbančios organizacijos neturi daug lėšų ir negali kreiptis paramos, nes neturi pakankamai nuosavų lėšų. Jos paprastai dirba švietimo srityje, ar organizuoja profesinius mokymus Romų tautybės žmonėms, bet negali gauti tokio finansavimo, kokį galėtų gauti, turėdamos ir savo lėšų. Yra žmonių, kurie dirba Romų labui, bet nebendradarbiauja su Romais. Šis dalykas mums yra itin skausmingas. Mes turime sudaryti galimybę jauniems Romams susirasti darbą, įgyti patirties. Ir, ir turiu pasakyti, kad net jeigu organizacijai ir pavyksta gauti kokį nors projektą, projektui pasibaigus viskas sustoja ir žmonės nebegali daryti tolesnės pažangos. Ačiū. Uh, Ačiū, kad pasidalijote savo patirtimi, savo darbo rezultatais. O dabar antras prelegentas, prelegentė tiksliau, tai yra e, Sart fondo atstovė moterų fondo įkurto 93 metais Barcelonoje atstovė. Ši organizacija siekia, kad moterų teisės būtų pripažįstamos, kad lyčių elementas būtų pripažįstamas e, viešosios sluoksniuose, tarptautinėje arenoje. Jį koordinuoja Romų moterų integravimo programas jau daugelį metų. Gracias por la invitación a participar en este panel. Esperamos que nuestra aportación. Dėkuoju. Aš tikiuosi, kad mano pasisakymas prisidės prie diskusijos turiningumo ir galbūt tuo būdu pavyks labiau pabrėžti Romų moterų padėtį ir Mes e, jau senai bandome išsiaiškinti, kokį poveikį daro įvairios e, programos, e, pagalbos, kaip moteris kenčia nuo smurto. Buvo atlikta kai kurių, įgyvendinta kai kurių projektų DAFNE E, kontekste keturios valstybės - Bulgarija, Italija, Rumunija ir Ispanija - dalyvavo įgyvendintus e, projektus. Dėl įvairių priežasčių mes nusprendėme dalyvauti e, tose projektuose. Visų pirma, mes norėjome išsiaiškinti, kokios yra smurto prieš moteris pagrindinės priežastis ir būtent Romų bendruomenėse, tai buvo tam tikras išeities taškas. Mes rėmėmės kai, kuriomis, kai kuriais teiginiais, kai kuriamis aksijomomis. Mačistinis smurtas yra turbūt pats didžiausias žmogaus teisių pažeidimas. Čia kalba sukasi iš principo apie tokį reiškinį, kuris paliečia visas moteris nepriklausomai nuo jų etinės kilmės ar social, priklausomybės socialiniai grupiai. Visos nuo smurto, nuo tokio smurto nukentėjusios moteris e, kalba apie iš principo tos pačius dalykus. Yra būtina atsiriboti nuo tų kalbų ir tų pareiškimų, kuriais siekiama suplakti viską į vieną, nes čia yra tam tikra ir diferenciacija. Aišku, yra visose visuomenėse tam tikrų patriarchalinių e, principų, tačiau kita vertus, kiekvienu atveju reikia atsižvelgti į specifinį kultūrinį ir socialinį kontekstą. Tad e, mes manome, jog norint tinkamai suprasti šitos reiškinius, mes turime atsižvelgti į tą specifiką ir diferenciaciją. Vienas iš svarbiausių dalykų siekiant suprasti smurto priežastis e, yra pačios kultūros geras supratimas, tos kultūros, kurios kontekste gyvena bendruomenė ir suprasti, kaip ta ar kita bendruomenė supranta ir reaguoja smurto moterų atžvilgių klausimų. Ir tuomet galima nagrinėti ne tik tai pačios smurto aspektus, bet ir e, tas vertybės ar tuos kodus, kuriais remiamasi tam tikroje bendruomenėje. Ir čia reikėtų pabrėžti skirtumą tarp kultūros ir e, patriarchalinės e, sandaros. Romų bendruomenėse tie patriarchaliniai principai yra labai gajus. Aišku, apraiškų formų yra labai daug, bet kultūra ir e, patriarchalinė sandara yra e, vis dėlto labai svarbus aspektai, kalbant apie Romų bendruomenės. Tų patriarch, patriarchalinių sistemų apraiškos paliečia ir moterų tapatybę. Čia svarbi yra ir socialinė kolektyvinė tapatybė. Atsižvelgiant, aišku, tuo pačiu ir į individualią tapatybę bei individualius moterų poreikius bei jų reagavimą į smurtą iš vyrų pusės. Darbo pasidalymas čia taip pat yra svarbus e, aspektas. Kiekvienoje patriarchalinėje visuomenėje e, yra tam tikras darbo pasidalymas pagal lytį ir tai pasakytina taip pat apie Romų bendruomenę. Romų bendruomenėje moteris yra atsakingos už biologinę, socialinę ir emocinę reprodukciją. Ir tai iš tikrųjų labai svarbus esminis Romų kilmės moterų tapatybės aspektas socialinė ta moterio apibrieštis visų pirma priklauso nuo jų e, užsiemimo, nuo darbo. Kitas dalykas - paklusimas vyro autoritetui. Aišku, čia yra skirtumų priklausomai nuo konkrečios padėties toje ar kitoje valstybėje, tačiau vyro dominavimas, paklusimas vyrui yra vis dėlto tam tikras esminis e, aspektas apibūdinantis e, Romo visuomenės. Ir kai kurios e, savokos, pavyzdžiui, nekaltybės savoka yra labai svarbios moterims, bet ne vyrams, jos negalioja vyrams, taip pat e, vedybos, kurios yra tam tikra gyvenimo kulminacija, bei motinystė yra aspektai, kurie labai svarbus moterims. turint omenyje tas nelankščias pat, patriarchalinės e, sistemos e, pusės, turime suprasti, jog moteriškumo ir vyriškumo modeliai, kurie yra primtini visuomeniai, yra gana uh, apribojančio pobūdžio. Kalbant apie Romo vyrus ir moteris, turime kalbėti apie įvairovę ir apie įvairius požiūrius, bandydami išsiaiškinti, kaip gyvena Romų vyrai ir, ir, ir moteris ir kaip jie dalyvauja socialinėje e, veikloje. Aš manau, kad e, šitie dalykai padeda suprasti, ką reiškia būti Romu ar būti Romų kilmės moterim. Įvairovės aspektas čia taip pat yra labai svarbus, todėl kad įvairios bendruomenės turi įvairios patirties ir tas daugelipiškumas e, yra e, tikrai realus, tačiau kita vertus matome ir daug bendrų e, sąryčio taškų. Ir tai yra neatskiriama kiekvienos Romų bendruomenės dalis. Romų kilmės moterų tapatybė yra labai daugialypis e, dalykas, yra tam tikrų dominuojančių modelių, kurie susiję su e, rasizmu, su uh, diskriminavimo lyties pagrindų. Moteris, Romų moteris e, supranta, jog jų padėtis iš tikrųjų yra labai sudėtinga ir būti Romų kilmės moterim tai yra be galo sudėtingas dalykas, tai tam tikra netgi kova, bet kita vertus tai ir pasididžiavimo e, pagrindas. Aš manau, kad tai gerai apibūdina situacijos sudėtingumą. Kitas svarbus dalykas tapatybės apibrėžime yra visa tai, kas susiję su šeima, su šeimos branduliu. Taip pat su visu tuo, kas yra susiję su šeima plačiaja prasme. Šeima yra ne tik tai tas centras, kuriame vyksta kasdienis gyvenimas, tačiau tai apima taip pat ir santykius tarp šeimos narių ir tarp jų bei e, likusios visuomenės. Šeima yra tam tikra erdvė, kur išsikristalizuoja tapatybės bei įvairios elgsenos modeliai vyrams ir moteriams. Šeima taip pat yra solidarumo ir apsaugos erdvė. Tai taip pat yra socialinės kontrolės erdvė, kuri gali apriboti autonomiją bei laisvę romų kilmės moterų. Būtent šiame kontekste mes turime analizuoti smurto reiškinį, su kuriuo susiduria romų kilmės moteris. Kaip aš jau sakiau, vienas iš pagrindinių klausimų, kalbant apie smurtą moterų atžvilgių, yra tai, kaip visuomenė reaguoja į tą smurtą, kaip bendruomenė reaguoja. Šiuo atveju turiu omenyje Romų bendruomenė. Tad labai daug kas priklauso nuo to, kaip pati ta bendruomenė reaguoja į smurtą prieš moteris. Būtent per šią prizmę turime žiūrėti galvodami, kaip spręsti smurto legitimumo problemą. Ir, ir problemą, kuri iškyla tuo met, kai moteris nori pasipriešinti tam smurtui. Tyrimo, kuris buvo atliktas pagal Dafne e, programą, rezultatai rodo, jog vienareikšmiškai šių reiškinių vertinti negalima ir negalime sudaryti išsamaus sąrašo, tačiau kai kurie požiūriai ir tam tikri elgesio dominuojantis modeliai gali būti išskirti. Aišku, tai yra tik tai analitinio darbo apibendrinimai. Realybėje visa tai gali pasireikšti ir, ir kitaip, ir daug įvairiau. Turime taip pat suprasti, jog tai e, kas susijęs su šiomis smurto apraiškomis, nėra būdinga vien tik Romų e, bendruomeniai. Tai egzistuoja ir, ir kitose bendruomenėse bei apskritai visuomenėje. Kartais kalbama net apie smurto prieš moteris banalizavimą ar normalizavimą, e, apie nutilėjimą šitų dalykų. Kartais elgiamasi taip, tarytum šie reiškiniai apskritai net neegzistuoja. Kartais kalbama apie atsakomybę už moteris, kurios kenčia nuo to smurto arba apie to smurto nebylų pritarybą tam, tam smurtui. Be jokios abejonės Romų kilmės moterims labai sunku e, labai sunku kovoti su tokiu smurtu, pasipriešinti jam. Ir moteris, aišku, nebūtinai iš karto supranta, kad e, vyrai yra to smurto kaltininkai. Taip yra todėl, kad e, yra tam tikrų istorinių procesų, kurių metu tam tikras uh, tam tikrai išgyvenimo modeliai ėmė galioti bei e, pasipriešinimo, rezistencijos modeliai bei ir strategijos. Tai gali būti labai naudinga siekiant e, išsaugoti Romų kultūrinį identitetą, kultūrinę tapatybę. Ir e, šitie dalykai gali turėti neigiamos reikšmės moterų autonomijai ir laisviai. Siekiant išlaikyti status quo, status quo išlaikymas gali reikšti ir patriarchalinės sistemos e, išlaikymą bei reprodukavimą. E, Kaip aš jums sakiau, jau anksčiau visą tai daro gana didelį poveikį supratimui ir pasinaudojimui arba nepasinaudojimui egzistuojančiomis teisėmis arba socialinė pagalba, kuri egzistuoja. Žinome, kad šitie dalykai taip pat yra mediatizuojami Ir e, šitų procesų auka vis dėlto yra dažniausiai pati Romų visuomenė. Ir taip pat tenka konstatuoti, kad Romai neturi dramos prieigos prie įvairių paslaugų, nes e, kaip kitaip galėtume paaiškinti Romų kilmės moterų e, nepasitikėjimą e, tomis egzistuojančiamis paslaugų e, sistemomis. policijos veiksmai taip pat gali atrodyti kaip tam tikri stigmatizuojantis veiksmai moterų atžvilgių. Kartais nebūna deramai pasiruošta siekiant atliepti realiems e, Romų kilmės moterų poreikiams, todėl turime galvoti apie perspektyvą e, šio klausimu ir e, tuo turi užsiimti specialistai. Apibendrinant, galėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kai kurios aspektus susijusius su ateitimi. Aišku, e, kalbu remdamasi tuo, ką mes jau esame patyrę anksčiau. Ar kalba suktusi apie smurtą prieš moteris, ar apie romų moterų įtraukti į socialinį gyvenimą. Labai svarbu skatinti pasitikėjimo atmosferą, kad e, nukentėjusios nuo vyrų smurto romų kilmės moteris e, būtų pripažįstamos kaip tokios smurto aukos. Ir labai svarbu aiškiai įvardinti šiame kontekste tą patį smurto egzistavimą, nes antraip e, Romų kilmės moteris ne, negalės e, atitinkamai įsisamoninti ir, ir išreikšti savo poziciją šito klausimu. Kita vertus, e, reikia sugriauti smurto nutilėjimo bei smurto neigimo strategijas. Reikėtų taip pat įgyvendi tam tikras priemonės moterų atžvilgių, priemonės, kurios turi remtis tam tikromis parengtomis strategijomis. Moteris turi būti pagrindinis tokių priemonių tikslas Romų kilmės moteris turi pasitikėti savimi, turi būti parengti tam tikri mechanizmai, kuriais jos galėtų pasinaudoti, norėdamos spręsti iškylančias problemas ir galėtų tvirtinti savo tapatybę. Tuo pačiu. Kitas svarbus e, aspektas, asmeninis aspektas, diskusijos e, ir bendravimas su Romų vyrais Galbūt reikėtų juos bandyti įtikinti, jog jie turi permastyti savo vyriškumo supratimą bendruomenėje. Manau, kad tai yra absoliučiai e, būtinas dalykas, norint keisti padėtį. Taip pat mes manome, kad yra būtina dėti pastangas, kad būtų plėtojamos tarpkultūrinės kompetencijos. Ir mes čia linkme dirbame su e, įvairiais profesionalais ir tuo būdu siekiame e, atliepti egzistuojantiems poreikiams. Labai svarbu, kad centrinės struktūros bei pagalbos centrai taip pat suvadintų savo vaidmenį, e, padėdamos Romų moteriams, kad jos nesijaustų antrailėmis pilietėmis. Tokio pabudžio paslaugomis yra naudojamasi, naudojamasi ir Romų kilmės moteris turi suprasti, kad visa tai yra ir kad galima tą naudotis. Dėkuoju išdėmesi. Ačiū. Dėkuoju poniai Serano, buvo tik, tikrai įdomu iškirsti. Pirma, po to, kai mes parengėme pirmą pranešimą, e, prie mūsų prisidėjo e, iškilus, iš, iškili Vengrijos specialistė, šios rytės specialistė ir e, mes įtraukėme įvairių pasiūlymų, bet e, buvo balsuota prieš. Mes manėme, kad lyčių aspektas yra labai svarbus ir mm, mes e, bandėme aptarti, kodėl visos pastangos yra nesėkmingos ir supratome, kad e, nesusijama politika su realia situacija. Ir prieš keletą metų pas mus dar net, neatvykdavo e, bendruomenės atstovų. Dabar išklausę pranešimų mes supratome, kad daug daugiau daroma, yra žiūrima į praktiką, žvelgiama į rezultatus. Ankstesniais metais mes rengdavome didelius planus, mm, iniciatyva įdavo iš viršaus į apačią ir Romų bendruomenė, ne, bendruomenėje nebūdavo įvertinami tikri faktai ir reali situacija. Taigi labai svarbu, kad dabar Komisija gauna objektyvių ataskaitų iš Romų asociacijų. Per pastaruosius keletą metų nemažai nevyriausybinio organizacijų tiesiog rašydavo ataskaitas net neapsilankiusios e, tose vietose, kur gyvena Romai. Taigi dabar labai džiaugiuosi matydama tikrų specialistų, tikrų šios problemos specialistų, kurie realiai dirba, o ne tik rengia ataskaitas. Ir tikrai jūsų pavyzdys įkvepia. Ačiū. Kita mūsų diskusijų dalis bus skirta tiems Europos parlamento nariams, kurie nusprendė vėl dirbti su šiuo dosie kartu su manimi ir kurie ne tik prisidėjo prie ankstesnių pranešimų apie Romus, kaip šešėliniai pranešėjai, bet dirbo ir kitaip. Šiandien įvyko pirmas šešėlinių e, pranešėjų e, susitikimas. Vienas iš šešėlinių pranešėjų yra ponas Rueda, taip pat matau ir Kornelija. Taigi dabar suteiksiu žodį jiems. Gal, Kornelė, jeigu norite, galite pasisakyti pirmą. Kaip norite. Ar galbūt pirmiausia Raulį. Ačiū, ačiū ne tik, kad surengėte šį renginį, bet ir už tai, kad tęsėte diskusijas šio klausimu ir skiriate joms daug dėmesio. Tikrai mes jau daugelį metų diskutuojame šią temą ir turbūt pagrindinė problema ne ta, kad trūksta minčių ar pasiūlymų, bet e, iš esmės pagrindinė problema yra politinės valios toka įgyvendinti tas idėjas. Ir žinoma, čia atsakomybė tenka valstybėms narėms. Šio klausimu mes visi sutarėme. Vis dėlto reikia aptarti ir tam tikrus kitus aspektus, kai kurie iš jų yra politinio pobūdžio, kiti labiau techninio pobūdžio ir jie visi, bet kuriuo atveju, yra labai svarbus. Kalbant apie situacijos suvokimą, aš nenoriu to vadinti nacionalinė problema. Tiesiog kartais susiklosto tam tikros aplinkybės, kurias tenka įveikti. Ir labai vertinu du pasisakymus. Vieną iš jų pateikė kolegė iš Barcelonos. ir jos atstovavimo organizacija. Aš puikiai žinau, kaip dirba ta organizacija ir puikiai žinau, kokiu rezultatu yra pasiekta. Ir labai svarbu skleisti informaciją apie tuos rezultatus. Jau nekarta praeitįje vyko diskusijų, mes apie tai kalbėjome su Livija ir reikia išskirti keletą problemų. Visų pirma, diskriminacija tai yra esminis dalykas e, suvokiant problemą. Ir čia kalbu ne tik apie sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Kartais tiesiog trūksta pasitikėjimo valstybinėmis sistemomis. Nėra taip, kad tos sistemos neegzistuotų. Tiesiog tai siejasi su kitais dalykais, kitomis problemomis, kuris reikia išspręsti, kad žmonės galėtų pasinaudoti sistemą. Ir sąlygos, kuriomis visą tai vyksta, visų pirma, susijusios su suvokimu, kartais tai siejasi su realiais diskriminacijos atvejais. Ir diskriminuojama visų pirma todėl, kad to, tie asmenys yra moteris ir turiu pasakyti, kad diskriminacija patiria ne tik Romo, Romų tautybės moteris, bet diskriminacija vyksta dėl lyties. Kitas dalykas yra ir skurdas, tai yra tas trečiasis diskriminacijos lygis. Ir tikrai mes negalime uh, suskirstyti, suskaidyti teisių arba diskriminacijos priežasčių. Teisinių požiūrių sunku apibriežti daugelįpę diskriminaciją, tačiau apie ją reikia kalbėti. Užimtumo srityje mums iš dalies pavyko tai išspręsti bent jau teisinių požiūrių, teisinių požiūrių ES lygių e, apie tai pakankamai tiksliai kalbama, tačiau už darbo rinkos ribų tai nėra taip gerai apibriešta. Ir apie tai reikėtų pakalbėti. Dar vienas svarbus dalykas. Organizacijų vaidmuo. Mes nekarta esame skundėsi, kad Romų organizacijos nepakankamai prisideda prie strategijų ir politikos rengimo ir ypač prie strategijų gyvendinimo. Šito dalyko turėtume neužmiršti. Labai svarbu tai organizacijų grupiai suteikti daugiau galių. Ir čia kalbame ne tik apie patikimumą, bet ir tikrą, tam tikrą baimę. Ir mums reikia rasti tinkamų partnerių, kad parengtos strategijos būtų tinkamai gyvendintos. Trečias aspektas turintis e, lemiamos reikšmės tai yra nelabai patogi tema, bet su tuo ypač susidurėme pietų šalise tai yra finansavimo poreikis. Labai dažnai, bent jau ten, iš kur aš esu kilęs, matome, nepaisant geros politikos, pažangos ir strategijų, matome, kad trūksta lėšų viskam įgyvendinti. O tai yra labai pavojinga, nes tas neigiamas poveikis vėliau dauginasi, aštrėja ir jeigu dėl išteklių stokos kai, ku, kai kurios iš numatyto politinių priemonių neįgyvendinamos, tai tas neigiamas poveikis sustiprėja keletą kartų. Ir čia aš kalbu apie finansavimą, kurį teikia ES ir taip pat valstybių narių teikiamą finansavimą. Ir galiausiai kalbėsiu gana griežtai, bet manau, kad ir šis dalykas yra svarbus ir apie jį reikia aiškiai kalbėti. Vykstant diskusijoms apie smurtą prieš moteris, reikia suprasti, kad smurtas dažnai vyksta todėl, kad vyrauja nebaudžiamumas, nebaudžiamumas visais lygiais ir su tuo reikia kovoti. Tai reikia, su tuo reikia kovoti ne tik teisinėmis ir politinėmis priemonėmis, bet ir visuomenės, e, keičiant visuomenės nuostatas ir kultūrą. Ir aš esu dėkingas už tai, kad kolegė Fina Serano kalbėjo apie tai, kad reikia keisti vyriškumo suvokimą, nes būtent tai slypi už nebaudžiamumo. Ir mes visi turime siekti pasikeitimų. Taigi paminėjau keletą dalykų, kurių neturėtume užmiršti diskutuodami šiais klausimais. The... Labai ačiū. Jūs esate vienas iš narių, kurie šiais klausimais dirba jau devyneris metus. Ačiū Jums už tai, kad pasidalijote savo nuomonę, taip pat ir savo patirtimi iš Ispanijos. Tikrai Kornelė Ernst yra dar viena iš tikrai vertinamų eksperčių, europarlamentarė, pati labai daug dirbanti šiais klausimais, ypač prieš dviejus metus komitete, kai buvo rengiamas pranešimas. Ačiū Livija, ačiū Kinga. Man labai malonu, kad mes diskutuojame apie šituos klausimus. Aš Labai susidomėjusiai išklausiau ponios Kosma ir ponios Serano pasisakymus. Norėčiau reaguoti visų pirma į tai, ką sakė ponia Kosma. Jūs e, akcentavote e, informaciją mokyklose. Aš manau, kad nuo to reikėtų pradėti visose valstybėse. Aš manau, kad e, turime parodyti, kad situacija keičiasi. Aišku, yra valstybių, kur, kur jinai kol kas nelabai dar keičiasi. Tokių valstybių yra, kur Romų vaikai turi lankyti specialias mokyklas. Ir kur jie negali gauti tinkamos informacijos, kaip yra pas jūs? Ar yra taip pat tokių tendencijų, kokia jūsų patirtis šio klausimo? Jūs sakote, kad kai kurie Romų bendruomenės nariai, kai kurios jaunos Romų kilmės moteris yra išsilavinusios, bet negali gauti darbo. Mes visuomet sakėme, jog pagalbos Romams strategijos kontekste turime įtvirtinti kovos su rasizmu priemonės. Tad ką praktiškai mes galėtume padaryti, praktiniu požiūriu, ką galėtume padaryti veiksmingiau kovodami su rasizmu, todėl kad yra dviejopo rasizmo moterų atžvilgių rasizmo, todėl kad jos moteris ir todėl kad jos romų kilmės moteris. Yra ir kitų svarbių aspektų. Čia, pažiūrėjau, finansavimo aspektas, ES pagalba. Žinau, kad e, kai kurios valstybės narės praktiškai ne, neteikia jokios pagalbos Romų bendruomenėms iš lėšų gaunamų iš ES. Tai yra be galo apgalėtinas dalykas. Uh, Komandiruočių metu aš pastebėjau, jog būtina išaiškinti Romų kilmės moteriams, jog mes esame jų sąjungininkės ir kad, kad, kad suprantame tą padėtį, kurioje jos yra. Tad man atrodo, kad reikėtų labiau akcentuoti tą mūsų ir jų bendrumą, mūsų kaip moterų e, supratimą. Aišku, manau, kad e, tų patriarchalinių struktūrų problema egzistuoja praktiškai visose valstybėse narėse, galbūt ir kai kuriuose trečiosiuose valstybėse. Bet ką mes galime kartu nuveikti, kovodami su problemomis šioje plotmėje. Ir e, ką galime padaryti, kad e, padėtis keistusi. Tad reikia apie tai diskutuoti giliau. Kalbėtoja kalba neįsijungusi mikrofoną. I'm very sorry. I, I didn't know that you didn't catch it on the... Labai atsiprašau. Jūs irgi dirbate su šio klausimu jau daug laiko ir jūsų kritinės pastabos leidžia visuomet šį klausimą pastumėti į priekį. Tai turiu pasakyti, kad jūs tikrai labai atsakingai vertinate Romų klausimą ir reikia nepamiršti, kad Romų strategiją inicijavo Romai. Tai Ir mes inicijavome ją todėl, kad mes galvojame, kad nusikalstamumas, smurtas namuose, prastas švietimo lygis, visa tai yra rezultatas to, kad šimtus metų buvome visuomenės užrybiuose. Galite sakyti, aišku, apie Romas visai, bet jeigu pažiūrėtumėte į mūsų istoriją, pažiūrėjau, Slovakijos istoriją ar vakarų Europos modelius, pamatytumėt, kad iš tikrųjų Romai gyvena ten 800 metų ir 56 e, metų pavyzdžiui, demokratijos kovose mes dalyvavome ir 89 e, metais Rumunijoje, Transilvanijoje irgi dalyvavome visur. Mes prisidėjome prie demokratijos kūrimo, lygiai taip pat kaip ir prie valstybių kūrimo ir gamyklų statybos. 7-8 e, dešimtmetį komunistiniais laikais privalėjai dirbti tose valstybėse, kitaip e, būtum keliavęs į kalėjimą. Tai, uh, labai įdomu yra man dabar matyti, kaip žiniasklaida nesugeba atspindėti tos vienybės. Iš tikrųjų, 800 metų vienybės ir taip mes tikrai jaučiame atsakomybę. Dėkoju už jūsų pastabas, nes kiekvieną kartą, kai jūs pasisakote, jūs mm, įžiebėte kibirkšties į visą situaciją ir mes tikrai esam dėkingi už tai, kad iš tikrųjų yra geri to pokalbiai ir tas klausimas visuomet pasižymi tuo, kad yra didžiulis kompromisas tarp uh, 5, 6, 7 frakcijų parlamente. Aš um, kaip, kalbu kaip pirmininkė ir kaip šio klausimo pranešėja ir jeigu leisite, iš tikrųjų, aš noriu dabar tai, ką pasakiau, pasakyti kaip pranešimo autorė, o ne kaip pirmininkė šio renginio. Aš norėčiau užduoti labai trumpą klausimą mm gal sunku jį suformuluoti, bet e, iš ponios Rubijos mes girdėjome, kad eina kalba ne vien tik tai apie smurtą šeimoje, bet taip pat ir apie tai, kaip uh, e, nekalto, nekaltybei moterų yra labai vertinama iš vyrų pusės ir gal ne vis, ne, kartais dar tai reikia derinti su tuo, kad mot, romų moteris yra parduodamos. Tai jeigu tai yra tiesa, kad Romų vyrų yra neproporcingai daug tarp nusikaltėlių, kur ir seima moterų priekybą, ir Romų moterų labai daug tarp tų aukų, kurios yra parduodamos um, prekiaujant žmonėmis. Tai koks čia tada būtų tas santykis ir kaip čia dabar, ar ta Romų grupė yra žemiausio statuso grupė, ar aš nežinau, gal aš mm, klausimą ne visai aiškiai suformulavau, bet. Uh, Ne, ne, aš žinau, kad ne, bet aš norėjau būtent pasiteirauti šiame kontekste, jeigu, kalb, jeigu kalbėtumėm apie albanus, aš teiraučiausi apie juos, dabar mes kalbame apie romų žmonės. Ar... Ačiū už jūsų klausimą. Aš žinau, kad mūsų ekspertai ir žinau, kad Blanka kaip teisininkė, kuri užsima tais klausimais, tikrai galės atsakyti tą klausimą ir aš tada neprivalau jį atsakyti. Jeigu leistumėt, jei su sutiktumėt pirmą gal visus e, klausimus atsakytumėm, kad paskui jūsų skrydis ne, jūs galite dar pabūti iki galo, tai gerai, tai gal tada pirmą iš, išgirskime prelegenčio atsakymus. Köszönöm a, köszönöm a lehetőséget, nagyon sok, nagyon jó kérdés. Ačiū už galimybę sureaguoti. Išgirdome daug klausimų, labai naudingų klausimų, pasistengsiu juos atsakyti trumpai. Nespėjau baigti savo pranešimo, tiesiog buvau parengusi per daug medžiagos, norėjau pakalbėti apie smurtą ir akcentuoti vieną jo aspektą, tai yra moteris priverstos verstis prostituciją. Kalbame apie šimtus tūkstančių moterų, su jomis esu pati kalbėjusi, tos moteris e, susiduria su smurtu, žiaurių elgesių. Kasdien girdime baisių jų istorijų. Bet kita vertus, dirbdamos įprastinį darbą Romų tautybės moteris nesuduria galo su galu ir joms tenka dirbti iš karto per dvi ar tris vietas jos negali, neišgali įsigyti būto ar pakilti visuomenėje. Ir yra priverstos užsiverstis prostitucija. Ir vienintelės sėkmės istorijos e, siejasi su prostitucija ir mes tikrai nesame laimingi girdėdami tokias istorijas. Išgirdau klausimų apie finansavimą. E, Mm, turime neigiamos patirties. Maži kaimeliai apskritai negauja jokio finansavimo šiai sričiai. Norėčiau paminėti, kad e, dideli miestai, pavyzdžiui, Budapeštas gauna milijardus, tačiau tos lėšos dažnai yra panaudojamos taip, kaip nėra naudinga Romams. Taigi miestuose yra pinigų, yra transportas, mokyklos, darbo vietos, tačiau Romai yra išstumiami, nes miestų renovacija reiškia, kad Romai įvairiais būdais yra iškeldinami arba tiesiog išstumiami iš miesto centro. Aš gyvenu E, Budapešto centre ir 19 metų dirbu miesto taryboje. Gauname daug lėšų centro pastatams tač, restauruoti. Tačiau man niekada nepavyko gauti nors vienos darbo vietos e, Romų tautybės žmogui tuose projektuose. Taigi tie projektai yra dideli, jie įgyvendinami, tačiau Romai iš jų neturi naudos. Dar buvo paminėta, paminėtos ES lėšos skiriamos nevyriausybinėms organizacijoms. Galbūt man nepavyks tiksliai apie tai pakalbėti. Nedidelės su Romais dirbančios nevyriausybinės organizacijos neturi prieimimo prie tų lėšų. Didelės organizacijos, kuriams vadovauja ne Romai, gauna finansavimą. Aš nesakau, kad tos didelės NVO yra nenaudingos ar ne, neveikia Romų labui, tačiau mūsų atstovų tų organizacijų valdybose nėra. Ir ta nedidelė Romų intelektualo grupė nesugeba prasibrauti į tas didelės mm, nevyriausybinės organizacijas. Ir Pone Jarokai, noriu pasakyti, kad e, kai skiriamos ES lėšos, reikėtų nustatyti sąlygą, kad tas lėšas galėtų gauti ne tik e, Romams dirbančios organizacijos, bet ir tos, kuriuose dirba Romai. Aš savo karjerą pradėjau dirbdama mokytoje, mokykloje, Taip pat dirbu ir Budapešto miesto taryboje ir galiu pasakyti, kad jeigu vaikas, Romų tautybės vaikas ir lanko mokyklą, jis nėra integruojamas, jis nepriimamas į klasės, į klasiokų tarpą. ir mokyklos neskiria pakankamai dėmesio romų vaikams, taigi jų integracija nevyksta. Taip pat pastebime reiškinį, kad iš turtingesnių miestų Romai yra išstumiami į mm, mažesnius kaimelius, o ir yra tokių kaimelių, kurių mokyklose besimokančių moksleivių dauguma yra Romai. Bet kaip jau sakiau, reikia siekti, kad švietimas būtų prieinamas Romoms, nes priešingų atveju neįgyvendinsime savo tikslų ir, kaip jau sakiau, būtina turėti trišalės sutartis tarp mokyklų, e, nevyriausybinių organizacijų ir pačių Romų. Ir kiekvienas vaikas kiekvieno vaiko pasiekimai mokykloje turi būti e, tikrinami ir vaikui turi būti teikiama pagalba. Ir nesvarbu, ar klasė yra vien romų klasė, ar mišri klasė, svarbu mm, stebėti visų moksleivių pasiekimus. Kaip jau sakiau, buvau užsibrėžusi pakalbėti apie daugybę dalykų mm, ne viską spėjau, taip pat reikėtų paminėti ir socialinio perskirstimo sistemas, jas reikia keisti. Vengrijoje yra elitinių švietimo įstaigų, kurios yra finansuojamos iš valstybės biudžeto ir yra tėvai ieško geriausių mokyklų, jie gali siūsti savo vaikus ir netam, siūsti į mokyklą vaikus ir netame rajone, kuriame gyvena ir moka mokesčius. Ir kartais atsitinka taip, kad vietoje gyvenantiems žmonėms tenka ieškotis mokyklų kitur. Taigi net ir iš vietos biudžeto e, finansuojamos mokyklos priima vaikus iš kitur ir mums nepavyksta pakeisti, pakeisti situacijos. Aš manau, kad mokyklų sistema turėtų būti visiškai pakeista. Dideli projektai. Nenoriu kritikuoti didelių projektų, kurie yra minimi strategijoje, bet. Kaip jau sakiau, švietimo sistemoje būtini radikalūs pokyčiai. Mm, vidurinis išsilavinimas turi būti privalomas visiems ir čia mes turime pasiekti tų trišalių sustarimų. Jūs taip pat užsiminate apie ES finansavimo gavimo sąlygas. Valstybėms narėms yra nustatomos sąlygos, jos turi uh, būti parengusios lyčių lygybės arba vienodų sąlygų taikymo planus, kad galėtų gauti finansavimą iš ES. Aš manau, kad Vengrijoje mums pavyko sėkmingai parengti tos planus ir Vengrijoje nuo Liepos pirmos dienos ne vienas miestas negali gauti ES paramos, jeigu nėra parengęs vienodų galimybių strategijos, kuri jau būtų įgyvendinama. Išsijung... Kalbėtoja kalba ne į mikrofoną. Én ott vagyok, és látom, mint esélyegyenlőségi szakember. Aš dirbu vietoje, esu lyčių galimyb, lygių galimybių mm, specialistė. Tuose planuose yra priimami sprendimai, kaip tie planai paveiks mažumas. Ten minimos moteris, žmonės su negale, taip pat minimi ir Romai. Ir net jeigu ir yra parengta jų galimybių strategija, kyla klausimas, kokią prieigą prie tos strategijos mes turime. Aš jau minėjau miestų renovacijos planus. Tuos planus rengia savivaldybės ir mes neturime galimybės kaip nors paveikti tų planų. Mes nesutinkame su tokiu principu. Norime, kad Romų tautybės žmonės būtų integruoti į tas programas. Bet mes nesame pakankamai stiprus, todėl reikia, kad jūs, jūs nustatytumėte labai griežtas taisyklės, kad būtų aiškiai pasakyta, kokias sąlygas ES kelia e, skirdama lėšas Romams. Taip mes dabar E, siūlome komisijai parengti Romų integracijos rezultatų lentelę, suvestinę. To reikia, nes matome, kad kartais planai įgyvendinami pakenkiant e, Romų bendruomeniai. O dabar trumpam suteiksiu žodį poniai Serano. De manera breve, que me han pedido que lo haga así. En primer lugar, uh, había, aparecía un elemento sobre. Dėkuoju. Bandysiu kalbėti trumpai. Jūs e, klausėte, kaip galima konkrečiai kovoti su rasizmu. Pavyzdžiui, užimtumo srityje. Aš e, galiu Jums papasakoti apie vieną eksperimentą 97 metais e, atliktą Leonardo programos kontekste su Romų kilmės moterimis. Mūsų programa vadinosi Romai atveria kelią ir tai buvo susiję su darbo rinka ir Romų moterimis joje. Tai yra E, konkrečiai Romų kilmės moteris norėjo dirbti kirpėjomis. Mes parengėme mokykloje specialią rengimo programą ir dirbame su e, geriausiais Barcelonos kirpėjais. Ir paskui mes, mes beje pasakėme, kad e, tai patys geriausi kirpėjai ir Tuo būdu mes galėjome pagerinti įvaizdį ir parodyti kažką teigiamo apie e, Romus. Ir tuo būdu tikrai pagerinome Romų kilmės moterų įvaizdį ir tai pasirodė labai veiksmingas dalykas kovojant su rasizmu ir diskriminacija. Antras dalykas, kuris buvo paminėtas, tai yra e, tam tikra įtampa ir kitokio žmogaus atmetimas. Mes, kaip, moteri, kaip moteris, aišku, daug ką bendro turime su Romų kilmės moterimis, tačiau turime suprasti ir kas mus skiria nuo jų. Romų kilmės moteris turi pačios eiti gyvenimo keliu savarankiškai, kaip kad, kaip kad ir mes. Ir Aišku, kultūros aspektas čia yra labai svarbus, būtent todėl jos yra būtent Romų kilmės moteris, ne kokios nors kitos. Nes jos e, viena vertus yra moteris, kita vertus yra ne bet kokios moteris, o Romų kilmės moteris ir turime gerbti jų e, tapatybę ir turime atsižvelgti į šitos aspektus, kovodami su e, diskriminavimo ir, ir su smurtu. Bet turime vis dėlto puikiai suprasti, kuo mes esame kitokios nuo jų, kad galėtume geriau padėti joms eiti savo keliu. Kitas klausimas. E, prekyba žmonėmis. Ir nekaltybės aspektas. Taip, e, prekyba žmonėmis yra be galo sudėtingas reiškinys ir turime aiškintis, kaip su tuo susijusios Romų kilmės moteris. E, Prekyba žmonėmis yra be galo sudėtingas reiškinys. Didžioji dalis moterų, nu, kurios nukenčia nuo prekybos žmonėmis, aukos tos prekybos, tai yra moteris dažniausiai iš Latino Amerikos ar Juodosios Afrikos valstybių. Yra, aišku, yra europiečių dalis. Romų kilmės moterų ten nėra, labai daug. Mes negalim kalbėti apie didelę Romų kilmės moterų dalį tarp prostitučių, pavyzdžiui. Romų bendruomenė Ispanijoje egzistuoja jau 800 metų. Aišku, ta bendruomenė yra galbūt diskriminuojama, tačiau jinai e, vis dėlto yra Ispanijos tam tikra mažuma. Toliau nekaltybės aspektas. Šis aspektas yra aktualus ir vakarų visuomenėse. Vyrai taip pat teikia labai didelę svarbą šiam aspektui, nes vyrai taip pat tam tikrą prasme laiko moterį savo, savo nusavybę šito požiūriu. Ir tai, kad, kad tai egzistuoja Romų bendruomenėje, tai nekyla vien tik iš tos bendruomenės, tai yra apskritai patriarchalinių e, struktūrų dalykas. Ir šituo požiūriu, aišku, yra dviejopi standartai. Tačiau, kaip minėjau, tai yra tam tikra moters kontrolė, bet tai egzistuoja ne tik tai Romų bendruomenėje, tai egzistuoja ir vakarų e, civilizacijose ir, ir galbūt yra skirtumų, kaip tai egzistuoja vakarų civilizacijos, tačiau labai daug ir bendrų bruožų. Puiku, kad taip galime kalbėti uh, nuo širdžiai, nes man atrodo daug neigiamo nusistatymo yra būtent dėl uh, nenoširdumo ir labai gerai, kad tikrai taip tas idėjas analizuojame ir dar pasigilinsime labiau, nes um, dabar naujieji pagrindinio teisų agentūros tyrimai turbūt gal vieninteliai yra tokie per pasarosius dešimt metų padaryti, kurie tikrai nusipelno um, mm, tarimo. Tai labai ačiū piliečių vardu ir um, politikos departamentas yra parengęs uh, ataskaitą. Man atrodo, tai nebuvo gera mintis visai. Uh, E, ne, negavom jokių naujų duomenų iš, iš to ir nekartą parlamente kartuojame ir kitose dviejose Romų pranešimuose um, kalbėjome apie tai, kad yra dvigubinamas agentūrų darbas, atliekami tie patys tyrimai, spausinami šimtus kartų, tačiau šį kartą tikrai tiek daug yra naujos įžvalgos į kontroversiškus klausimus ir kartais tikrai ir kontroversiški rezultatai. Uh, Tad e, su malonumu e, Jonas Dimitrikopulos e, darbą galiu pristatyti. Atrodo, kad iš tikrųjų visų čia pavardės labai sudėtingos. Uh, E, noriu tikrai labai padėkoti už jūsų darbą ir už tai, ką jūs darote dėl piliečių, pagrindinio teisų agentūra. Iš tikrųjų, jūs padarėte daug daugiau, nei taryba prašė iš jūsų. Tai ačiū dar kartą ir prašom pristatyti tą pranešimą. Mes labai pasistengsime, kad e, ir daugiau turėtumėt. Uh, Mm, įrankių rankose, kad galėtumėt daryti spaudimą valstybėms narėms, kad galėtumėt atlikti monitoringą. Ačiū Jums, ačiū už gerus žodžius. Mes tikrai pasistengsime e, prilygti tai užduočiai savo darbų, savo pastangomis, atlikti viską, ką mes galime. Noriu pabrėžti, kodėl pagrindinių teisų agentūrai Romų klausimas yra ypatingai svarbus. Tai nėra vien tik tai dėl to, kad taryba ar komisija ar parlamentas paprašė mūsų pateikti tam tikrų duomenų, bet taip pat dėl to, kad kaip komisijos rekomendacijos yra pabrėžta, Romai, Romų įtrauktis yra tikrai iššau, iššūkis 2020 metų ES Romų integracija ir Romų mažuma nėra įprastinės įprastinės mažumos, įprastinė savoka ir um, sutartise ir konstitucijose yra įrašytos atitinkamos nuostatos. Romų įtrauktis iš esmės yra išbandymas, kiek ES geba um, įveikti socialinės įtraukties iššūkį efektyviai bendrai vertinant. Ir vienas iš pagrindinių tikslų būtų 20 milijonų žmonių ištraukti iš skurdo ir atskirties iki 2020 metų. Ir Romų socialinė įtrauktis, kaip po didžiausios mažumų grupės skaičiuojamos milijonais įtrauktis, būtų tikrai labai svarbi, siekiant bendrų tikslų, kad augimas būtų išmanus, įtraukus efektyvus ir aišku, mes turime atsižvelgti į e, lyčių specifiką. Romų situacija nėra tokia pati, tokia pati palyginti vyrų ir moterų Romų situacija. Taigi tai reikia atsižvelgti plėtojant ir atitinkamas politikos priemonės, kad jos būtų efektyvios. Uh, Romų įtraukties iššūkis bendrai vertinant mm, yra ir buvo nuo 2000 pradžios, kuomet tarptautinės organizacijos pradėjo analizuoti šiuos klausimus detaliau pradėjo mm, nuo retorikos pereiti prie praktinių kažkokių tai veiksmų pabandymo. Tai iššūkis dėl Romų įtraukties ir Romų marginalizacijos yra mm, daugiadimensinis. Ir todėl yra mm, daug problemų, kurios visos čia veikia, tai ir, ir skurdo mažnymo, ir žmogaus teisų srityse. Uh, Tas darbas, kurį mes atliekame, mm, žvelgia tiek į socialinės ekonominės sąlygas ir būdus pagerinti socialinės ekonominės sąlygas, bet tuo pačiu metu mes žiūrime ir į žmogaus teisų klausimus, kaip antai diskriminacija, rasizmą, mm, savo e, teisų žinojimą, aktyvų dalyvavimą kaip mm, visuomenės narių, piliečių. Toliau kita skaidrė, e, keli žodžiai apie duomenis. Duomenis, kuriuos aš trumpai pabandysiu Jums pristatyti, yra iš Romų e, tyrimo atlikto 2011 metais. Romų darbo grupė, kurioje dalyvavo ir pagrindinių e, teisų agentūra, tai buvo komisijos darbo grupė, jau 2010 gruodį paskelbė, kad labai trūksta patikimų, palyginamų tvirtų duomenų ir todėl mes parengėme tyrimą, kad būtų galima apimti tiek valstybės rytinėje, tiek vakarinėje Europos dalyje. 2004 mm, metais buvo jungtinių tautų vystimosi programos atliktas darbas, buvo kitų organizacijų tyrimai, tą irgi mes atsižvelgėme, tačiau iki to laiko nebuvo vienos tokios bendros studijos tyrimo, kuri apimtų e, e, tiek rytų Europos, tiek vakarų Europos valstybės, kad būtų galima pamatyti skirtumus. Apie 11 tūkstančių Romų dalyvavo tyrimė ir apie 5000 neromų buvo atsitiktinė tvarka atrinkti ir nusprendėme suformuoti tokias dvi grupės ir pasižiūrėti, ar netoli tų pačių tirtų vietovių gyvenantis kiti gyventojai, neromų grupės, e, turi kitokių socialinių, ekonominių sąlygų, ar kitaip gali gyventi savo teises, ar kitaip patiria diskriminaciją. Taigi mes sutelkėme dėmesį į keturias pagrindinės rytis e, - užimtumas, švietimas, sveikatos priežiūra ir būstas. Um, mes taip pat nusprendėme pažvelgti ir plačiau į bendrą situaciją, būsto, aplinkinių vietovių, kaiminystės visus bruožus, e, socialinė, ekonominė prasme, diskriminacija, teisų savo suvokimą, aktyvų pilietinį dalyvavimą ir taip toliau. Ir kaip aš jau sakiau, tyrimų rezultatų tai pasirėmė ir e, Fernet, tai yra mūsų pagrindinių centrų punktų dalyvavimo valstybėse narėse pasirėmėme ir ta, taip, taip vadinamą antrinę medžiagą ir esamą informaciją apie to, tais esamais tyrimais, kurie jau kitol buvo atlikti. Ir aš jau minėjau, pavyzdžiui, tarkim, Niderlandai keliauti darbuotojų situacija Belgijoje, Niderlanduose mes nustatėme, kad trūksta, pavyzdžiui, um, stovėjimo vietų, tą mes įtraukėme į savo ataskaitas ir tai irgi yra mūsų tarp, tikslių, tarp tikslų buvo. Ir norėčiau pasakyti, kas svarbu dėl šio tyrimo, kad tai nebuvo toks tyrimas, kur mm, apklaustum žmonės atrinktus NVU NVO, nevyriausybinio organizacijų ar žmonės, kurie atsitiktinai gatvėje parengti, buvo atsitiktinė tvarka iš kiekvienos valstybės parengti žmonės. Aš pateiksiu pavyzdžius Čekijos Respublikoje, kaip matote, gal sudėtinga matyti tą skaidrę, tačiau matote tokius žalius taškelius tai buvo tokios vietovės, savivaldybės, linijos, kur atlikti tyrimai. Juodi taškeliai yra kitos savivaldybės, kur Romai gyvena, tačiau tos savivaldybės nebuvo atrinktos at, atsitiktinė tvarka. Buvo atsitiktinė tvarka atrinktos tik tai tos savivaldybės, kurios pažymėtos žaliai. Ir kiekvienoje savivaldybėje dar atsitiktinė tvarka atrinkti namų ūkiai, kur buvo asmeniškai atlikti interviu, pokalbiai ir um, tie Mm, kurie tie pokalbiai truko maždaug 45 50, e, iki valandos, 45 minutės iki valandos su kiekvienu respondentu. E, čia dabar Prancūzijoje, žiūrėkime, kokios yra savivaldybės. Prancūzijoje tyrimas e, apėmė tokių irgi keliautojus, tai, tai vadinamus, žandėvojaš, ir čia sunkumas gal toks, kad mm, nebuvo įtraukti e, rumunų migrantai, e, romų kilmės, bet čia matote tokias stovėjimo aikšteles, kur būtent apklausiami buvo kiek keliaujantis e, gyventojai. Dabar Ispanijoje taip pat pasistengėme apriepti visą valstybę. Čia nebuvo tokia įprastinė imtis, kad vien tik tai pietus um, imtumėm, mes taip pat įtraukėm ir vietovės iš kitų e, Ispanijos dalių. Dabar štai kokie rezultatai. Pažiūrėkime visų pirma į švietimą. Iš karto mm, yra paskirstimas pagal lytis ir um, neraštingumas, kas ne, e, e, asmenys, kurie nemoka skaityti ar rašyti. Uh, Mm, ir e, aštuoniuose valstybėse ypatinga iš vienuolikos, kuriuose atlikti tyrimai, yra ypatingai rimta situacija. E, tai rodo, kad mm, tie žmonės taip pat turi ir labai menkas įsidarbinimo galimybės. Be to, tas menkas raštingumas gali e, prisidėti ir prie labai žiauraus išnaudojimo darbe. Pavyzdžiui, it kuomet ir nusikalstamos grupuotės asmenys tokius menkai raštingus įtraukia į vagystės, ubagavimą, netgi priekybą seksualiniais tikslais ir taip toliau. Taigi švietim, žemas švietimo lygis yra toks veiksnys, kuris gali paskatinti ypatingai didelį skurdą. Dabar pažiūrėtumėm į skirtumus tarp vyrų ir moterų, lyginant jų raštingumą, skaitimą ir prašymą. Čia mes matome gan reikšmingų skirtumų, tačiau tik tai kai kuriuose valstybės narėse, ne visose. Bendrai, jeigu pasižiūrėtumėte į visas valstybės bendrai, skirtumas yra maždaug 10 procentų tarp lyčių. Romų moteris yra mažesnio neraštingumo nei vyrai. Tačiau Graikijoje, Portugalijoje, Rumunijoje skirtumas yra daug didesnis tarp lyčių. Gera žinia yra ta, kad jeigu mm, susmulkini tos duomenys, aš tą analizę jūs galėtumėt pasiskaityti mūsų ataskaitoje detaliau. Jeigu pažiūrėtumėm į amžiaus grupės, tai pamatytumėm, kad uh, Mm, jaunimo e, grupė, grupių raštingumo situacija yra daug geresnė. Tai yra gera žinia. Kai eina kalba apie jaunesnius romus, ypač moterį, situacija yra geresnė. E, nusprendžiau, mes nusprendėme panalizuoti e, romų moteris nuo 16 iki 24 metų amžiaus ir nustatėme, kad vidutiniškai jų raštingumo lygis yra daugmaž toks pat kaip ir vyrų. Uh, Didžiausias e, skirtumas tarp amžių grupių būtų Rumunija ir Portugalija, tačiau vienoje valstybėje, Graikijoje, situacija vis dar kritiška. Tik tai apie 65 procentai Romų moterų ir vyrų nuo 16 iki 24 metų sugeba skaityti ar rašyti. Uh, Taigi dar didelė dalis um, šios mažumos nemoka nei skaityti, nei rašyti. Dabar pažiūrėkime, um, kiek yra lankę mokyklas. Aš suprantu, kad gal sunku jums matyti konkrečiai procentus, tačiau iš tų, kurie lankė mokyklas, um, matome, kad labai didelis yra procentas mokyklos nebaigiančių asmenų, tamsiai mėlyna spalva, pažymėti tie, kurie meta mokyklą iki 16 metų. Dabar, jei pažvelgtumėm į jaunąją kartą, e, Romų jaunimą nuo 16 iki 24 metų, Tai yra tie jaunuoliai ir jaunuolės, kurie prisijungia prie darbo rinkos. Tai geltonai yra pažymėtos tos valstybės, kur yra kritiška situacija, kur yra daug jaunimo, kuris iš vis nelankė mokyklos. Ir įdomu pastebėti skirtumus, kurie gal kartais prieštarautų anksčiau darytoms prielaidoms, kad kai kuriuose rytų Europos valstybėse narėse, kaip pat, pavyzdžiui, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje, bet taip pat Ispanijoje, skaičius tų, kurie niekuomet nelankė mokyklos, yra beveik nulis. Taigi dauguma yra lankę mokyklas, tačiau Graikija, Rumunija, Prancūzija ar Portugalija, pavyzdžiui, uh, turi daug didesnį skaičių žmonių, kurie iš viso nepateko į švietimo sistemą, iš viso nelankė mokyklą. Bet įdomu yra pažiūrėti ir į tą mėlyną spalvą. Tai yra jaunimas, kuris metė mokyklas anksti ir galbūt neturi visai tinkamų įrankių susirasti darbą. Yra įdomių, svarbių skirtumų tarp valstybių ir šioje srityje, tačiau bendrai vertinant, Romų jaunimas vyrai ir moterį, e, merginos ir berniukai e, meta mokyklas e, iki 16, mažai kas toliau mokosi po 16 užimtumas tiesiog įsėtina, švietimas tiesiog įsėtinas su užimtumu ir galimybėmis įsidarbinti. Taigi, jeigu pažiūrėtumėm dabar į Romų moterų situacija, aišku, bendros tendencijos atspindi, užimtumo srityje atspindi ir švietimo tendencijas, bet aišku, ir diskriminacijos situacija, ypač moterų atveju, aiškiai matome, kad trūksta vaikų priežios galimybių, nėra prieigos prie vaikų priežios e, infrastruktūros ir Bendrai vertinant, 21 procentas romų moterų nuo 16 metų ir vyresnės e, dirba mokamą darbą. Tai yra didžiulis skirtumas palyginti su romų Mm, vyrais, kurių tik tai 35 procentai dirba mokamą darbą. 53 procentai moterų pareiškia, kad jos neturi darbo, 39 procentai vyrų pareiškia, kad jie neturi darbo, 24 procentai rūpinasi um, namais, tuo, namų ūkiu, tuo tarpu, kai mažiau 1 procentas vyrų tuo, tą daro. Dar svarbu pastebėti e, šiuose rezultatuose. E, Vidurio Europos valstybėse um, Romų vyrai ir moteris daugmaž vienodai dalyvauja darbo rinkoje. Romų vyrai ir moteris e, dirba panašiai mokamą darbą panašiais skaičiais, bet labai svarbu būtų įvertinti ir galimybės, pavyzdžiui, Romų moteris, kurios m, turėtų išeiti iš namų, palikti vaikus kažkam ir taip toliau, tai jos paprastai m, dirba tik tai tokį darbą, kuris turi daugiau garantijų, kuris yra viso, viso etatu, visą dieną dirbamas darbas ir taip toliau. E, taigi, darbo E, užimtumo galimybės yra kitokios palyginus mokamą darbą. Štai matome tamsiai mėlynai e, dirbamas visų etatų mokamas darbas, e, šviesiai melsva spalva mokama, ne visų etatų dirbamas apmokamas darbas, toliau geltona spalva yra apmokamas darbas, tačiau dirbamas atsitiktinai nenolatiniu pagrindu ir žalia spalva yra savarankiškai dirbantis. Yra skirtumai tarp valstybių, kaip mes matome, pavyzdžiui, tokios valstybės kaip Rumunija ar Graikija ar Bulgarija, kur daug vyrų, bet taip pat ir moterų e, dirba atsitiktinius darbus ir labai mažas procentas vyrų ar moterų uh, Um, dirba darbą visų atetu, tačiau pažvelgus į vidurio Europos ir rytų Europos valstybės situacija keičiasi. Um, užimtumo skirtumas reiškia, yra didelis, jeigu pažiūrėtumėm į kaimo vietovėse gyvenančių moterų situaciją. Ir aišku, Ypač, pavyzdžiui, jeigu yra tai vagonėlių uh, aikštelės, ypač Italijoje, Dabar įdomus yra santykis tarp užimtumo lygio ir mm, šeiminės padėties. Kuomet klausėme respondentų ar namų ūkio narių, nežiūrint, koks būtų jų amžius, ar e, jie yra sutuokę, nesvarbu, tai būtų teisėta santoka, neteisėta santoka, tradicinė santoka ar mm, gyvenimas bendrai, 2 procentai vaikų nuo 10 iki 15 metų amžiaus buvo vienos ar kitokios formos santokoje. Jei pažiūrėtumėm į Romų mergaitės 16-17 metų amžiaus, skaičius yra daug didesnis. Svarbu pažymėti, kad yra mm, skirtumas šio klausimu vertinant e, dalyvavimą švietimo sistemoje. E, e, teisėtai susituokė, tradiciškai susituokė ar gyventis bendrai, gyvenančios bendrai mergaitės to paties amžiaus daug rečiau lanko mokyklas tai nei to paties amžiaus mergaitės, kurios ne, negyvena santokoje. Tai reiškia, kad ta um, šeiminė padėtis turi labai didelės įtakos švietimo situacijai. Dabar sveikata, kaip jau minėjau, Anksčiau mes e, nustatėme skirtumų, ne vien tik tai tarp romų vyro ir moterų, šiuo atveju labiau romų vyrai e, konstatuoja, kad jų sveikatos situacija blogesnė, tačiau palyginus e, romų moteris su neromų moterimis mes nustatėme labai reikšmingų skirtumų. Dėl žiūrint, kiek respondentų sakė, kad jų sveikata yra bloga ar labai, labai bloga. Kita skaidrė, kai pažiūrėjome apie sveikatos draudimą, mes klausėme, aišku, respondentų, ar jie žino, ar jie turi sveikatos draudimą. Ir kai lyginome mm, romų ir neromų moteris, nustatėme labai ryškių skirtumų. Ką tai reiškia? Kad net jeigu Mm, jos turi sveikatos draudimą, jeigu jos nežino, kad turi sveikatos draudimą, tai gali turėti labai didelio poveikio jų sveikatos būklei. Pavyzdžiui, e, tai gali įtakoti, ar jos nuspręs kreiptis į gydytoją, ar uh, ieškoti medicinės pagalbos ir taip toliau, nežinodamas, ar reikės už tai mokėti ar ne. Dabar dėl būsto, būsto sąlygos, kuomet labai trūksta gerų būsto sąlygų, kai nėra elektros, kanalizacijos, e, tekančio vandens. E, Visą tai, aišku, tiesiog reikia sieti su užimtumo klausimais, švietimo klausimais ir e, būsto įperkamumu, prieinamumu. Čia, kai palyginame Romų ir neromų namų ūkius, kai, kaip ir pirmai sakiau, skirtumai yra didžiuliai. Didelės šeimos, čia reikia tais sieti su, irgi su rytimis. Šeimos su keturiais ar daugiau vaikų, papra, didelė šeima, suprastai gyvena labai blogose sąlygose, gyvenimo sąlygose. Ir dabar skurdas galiausiai, čia irgi žiūrėjome Eurostato nacionalinius vidurkius, tai yra tie, kam grėsia skurdas, tai yra. Mm, tie namų ūkiai, kurių išlaidos yra um, mažiau nei 60 uh, procentų nacionalinio vidurkio. Ir čia skirtumai yra kritiški, um, nepaprastai dideli. Tai reiškia, kad mums reikės dar labai daug dirbti, kad užtikrintumėm lygybę ir, aišku, tokie skirtumai tarp Romų ir neromų, kurie gyvena netoliese. Um, tai dėl to reikės dirbti ir bendrai matote raudonai pažymėtą bendrą gyventojų gyvenimo lygį um, matome, kiek yra dar gyventojų, kuriems grėsia skurdas, tai kad pasiektumėm to tikslo, kad iki 2020 metų 20 milijonų žmonių būtų ištraukta iš skurdo, tai tikrai mums reikės dar daug dirbti. Are... Ačiū, kadangi jau vėluojame, mūsų laikas baigėsi. prašau dar penkių papildomų minučių, kad ponia Kons galėtų dar pasisakyti ir kad dar išklausytume kelių pastabų. Taigi dar penkios minutės ir tada baigsime posėdį. Ačiū. Atsiprašau, kad turime taip nedaug laiko. Visada taip yra, kad gauname daug daugiau informacijos, negu mums pavyksta uh, aptarti. Šis tyrimas, kuris buvo čia labai trumpai pristatytas, yra nepaprastai svarbus, e, stebint, kas vyksta. Jeigu valstybių narių lygių bus priimti griežti įsipareigojimai, tai manau po keliarių metų matysime, kad tie skaičiai, rodantis raštingumą, bū, būsto padėti po keliarių metų pagerės. Dar vienas dalykas, kuris šiandien buvo akivaizdus. Turime siekti pažangos keliose prioritetinėse srityse e, švietimo, užimtumo srityje, bet tuo pačiu metu reikia, kad visa visuomenė suprastų, jog Romų integracija turi rūpėti ne tik patiems Romams, tai yra visiems rūpintis dalykas. Jeigu uh, ir toliau tęsis diskriminacija, vyraus neigiamos nuostatos, tai net jeigu ir turėsime labiau išsilavinusių jaunų Romų tautybės merginų ir vaikinų, jeigu jie negalės susirasti darbo, tai mm, lab, tikrai nepadrasins tų, kurie mokysis vėliau. Taigi man asmeniškai e, viskas buvo labai įdomu, manau, kad ir kitiems ir jūs patikėte labai tvirtų rekomendacijų dėl tolesnių žingsnių. Mes lauksime ir naujų ataskaitų. Tikėsimės, kad padėtis bus geresnė ir labai atsiprašau, aš pati dabar turiu išeiti. Ačiū. Dabar penkios minutės e, jums. Ar turite pastabų? Bet dabar jau žodį suteiksiu ne parlamento nariams, o pilietinės visuomenės atstovams. Man viskas buvo labai įdomu ir jeigu teisingai supratau kai kurios padarytos išvados tyrimo metu tikrai stebina. Pavyzdžiui, kad e, rytų Europoje yra daugiau dirbančių e, Romų tautybės moterų nei vakarų Europoje. Man būtų labai įdomu taip pat galbūt būtų galima pat, viena vertus pateikti visus grafikus, kita vertus šalia jų pateikti paaiškinimus įmonėms. Bet turbūt nebus įmanoma to padaryti. Jūs labai pateikėte įdom, labai įdomią santrauką. Man būtų įdomu susipažinti su santrauko, o paskui dar kartą panagrinėti diagramas. Taip, mes esame pateikę visą medžiagą daug išsameu, yra pateiktas dokumentas, kuriame paaiškinami kai kurie grafikai ir diagramos. Ir turiu pasakyti, kad šios apklausos iš esmės atspindi realią situaciją, o toliau yra atliekamas kokybinis, gilesnis tyrimas, kurio bandome išsiaiškinti priežastis ir kaip susiklostė tokia situacija ir kaip jos būtų galima išvengti. Ir būtent tokio tipo tyrimą mes pradedame dabar, įgyvendinsime ketverių metų projektą, jis prasidės šių metų pabaigoje ir dirbsime 22 vietovėse ES, skaitant Junktinę karalystę. Ponios ir ponai, ar dar yra norinčių pasisakyti? Jūs jau kartą pasisakėte. Taip, šiandien aš nenorėčiau jums dar kartą suteikti žodžiui. Tikiuosi, nesupyksite. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? I know, I know, but the translators are working until. Taip, aš suprantu, jūs tačiau vertėjų darbo laikas baigėsi 18.30. Gerai, suteiksiu žodį jums. Niderlanduose didžiausia problema švietimo sistemoje yra tai, kad Romai nesijaučia, kad jie yra priimami ir jie nenori dalyvauti švietimo sistemoje, nes skiriasi jų gyvenimo būdas ir kultūra. Ir jeigu jūs teiksite kur nors, kam nors m, mm, finansavimą, tai prašau ir kontroliuoti, ar tikrai tos lėšos yra išleidžiamos Romum reikmėms, o ne tos šalies uh, Mm, gyventojams, iš tos šalies kilusiems žmonėms. Taigi mūsų prašymas griežtai kontroliuoti, kam yra panaudojamos lėšos. Taip, puiku, turbūt labai puikiai apibendrinote. Niekas geriau nebūtų galėjęs visko apibendrinti. Taigi prašau ir toliau palaikyti su mumis ryšius su šešėliniais pranešėjais, kurie dirba prie šio dosie ir su manimi. Artimiausios kelios savaitės e, bus tikrai labai reikšmingos, bus teikiami pakeitimai, sieksime kompromisu su įvairiomis frakcijomis, kad pranešimas būtų griežtas. Šiame komitete dėl pranešimo balsuosime spalio 14 dieną. Tikimės, kad e, plenarnėje sesijoje šis pranešimas bus aptartas lapkričio mėnesį, galėsite tai stebėti ir televizijoje. Ir labai svarbu, kad per artimiausią savaitę su mumis dirbtų ir pilietinė visuomenė. Ačiū.